friends, you are welcome to this. Labadiena, sveikinu visus e, užimtumo komiteto posėdėje. 11 minučių vėluojame, todėl dabar turime suskupti. Visų pirma, pranešiu, kad darbo tvarkį šiek tiek pakeitėme. Ketvirtasis darbo tvarkės klausimas Europos E, mokymų fondo kandidato į direktorius klausimas e, ir penktas bei šeštas punktas vertinimo punktai koordinatorių paklausimo atšaukti. Taigi ketvirto, penkto ir šešto punktų nebus. Balsavimas dėl vienuoliktojo klausimo e, finansinės taisyklės ir ES bendras biudžetas atidėtas. Balsuosime per neįlinį Strasbūro posėdį Strasbūrę uh, gegužės 15 dieną. Tai bus pirmadienis. Taigi, šiandien turime laiko klausimams ir išklausyti E, komisijos nariui ir e, išklausyti jo neskubėdami, aišku, jis turi dirbti pagal savo darbo tvarkę, bet taip pat noriu priminti, kad rytoj galima pusvalandžių ilgiau mėgoti. Pradėsime pusę dešimto, ne devintą, kaip buvo numatyta. E, dar norėčiau pridurti, kad turime dabar patvirtinti mano pakeistą darbo tvarkę. Vis, vertimas į visas kalbas yra sutiktas išskyrus suomių, kruatų ir E, gėlų kalbas. Taip pat noriu pasveikinti 28 e, stažuotojus iš TRAD generalinio direktorato. Jie dalyvaus šiandienos užimtumo komiteto posėdžio posėdėje. E, sveikinu iš čia susirinkus ir jūs čia pats, patys savo akimis pamatysite, kaip dirbame Didžioji dalis mūsų kalbame labai prasta anglų kalba, bet aš tikiuosi, kad jūs mums pagelbėsite. Ačiū, kad atėjot. Na, o dabar periname prie trečiojo darbo atvarkės klausimo e, struktūrinio dialogo dalies pasikeitimas nuomonėmis su e, vicepirmininku Dambrovskiu ir komisijos nare Taisin. Žodis iš karto ponui Dombrovskijui, žodis jums. Uh, thank you, uh, Madam uh, Chair, uh, honorable uh, members. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Labai malonu, kad jūs pasikvietėte mus ir galime pasikeisti nuomonėmis e, pagal struktūrinį dialogą apie Europos komisijos darbo programos įgyvendinimą. Tai yra labai aiški priemonė, kurią mes pateikėme. Europos komisija pateikė toli siekiančią 2017 metų darbo programą, kuri apima socialinę konvergenciją ir Europos socialinės dimensijos sustiprinimą. Pagrindinis įsipareigojimas jau įgyvendintas Europos socialinių teisų ramstis ir e, keturios konkrečios iniciatyvos yra įgyvendintos. Mes dirbame e, taisyklėmis, kurios buvo parengtos po plačių konsultacijų su visuomenė ir Mes uh, sausio mėnesį patikėme toli siekiančią ataskaitą. Praeitą savaitę parlamente aš pateikiau uh, projektą, kai jis buvo patvirtintas kolegijoje ir uh, galiu pasakyti, kad mes nedelzami pradėjome dirbti ir pradėjome gyventi uh, iniciatyvas, kurios įeina į Europos komisijos darbo programą. Socialinis ramstis yra konkretus žingsnis, rodantis, kad socialinis matmuo nėra mums abstraktus principas, Europos parlamentui taip pat ne, bet tai yra realus procesas, kuris e, turės įtakos visų piliečių gyvenimams. Mes e, e, Europos socialinį matmenį e, ketiname pakeisti ir tikimės, kad tai leis atsitikti atspindėti besikeičiančią realybę ir pakeisti žmonių gyvenimus į gerąją pusę. Komisijos narė Taisen bendruosius prioritetus jums pristatys ir e, jie visi yra surašyti bendroje deklaracijoje, bet aš norėčiau pripakartoti tai, ką pasakiau parlamente praeitą savaitę. Yra parengtos taisyklės, kurios yra šitos į mūsų projektą ir jos e, išplaukia iš plačių konsultacijų su socialiniais partneriais. Pirmiausia, dėl socialinės apsaugos iniciatyvos. E, E, soc, visuomenės socialinė apsauga netradicinėse, nestandartinėse e, darbo sąlygose yra aptartos komisijos projektai ir parlamento rezoliucijoje. Praėjusią savaitę mes parengėme e, dokumentą konsultacijoms su socialiniais partneriais ir kalbėsime apie visas įmanomas įdarbinimo formas ir darbo formas. Mes norime, kad visi dirbantys žmonės būtų socialiai apsaugoti ir kad būtų visiškai išnaudotos naujų uh, E, darbo ir užimtumo e, galimybių, atveriamas galimybės. E, Šią iniciatyvą mes reaguojame į jūsų prašymą parengti pagrindų direktyvą ir sureaguoti į visas, visus reikalavimus užtikrinti deramas apsaugos sąlygas. Stengiamės nustatyti aiškės sutarčių sutartimis nustatytas sąlygas ir mes stengiamės, kad darbuotojams būtų suteikta informacija apie darbo sąlygas ir tai turi būti padaryta laiku. E, tai apima visas e, darbo rūšis. Taigi iš esmės tai mums labiausiai rūpi. Didžiąją dalį dosijai rengiamės vadovaudomėsi sutartimis, tarėmės su socialiniais partneriais ir e, klausime, ar jie ketina dėrėtis kadangi konsultacijose yra kalbama apie platesnę sritį ir tarėme su įvairiais e, partneriais, tai e, pradėjome ir viešasias konsultacijas. Aš kartu su komisijos nare Taisen esu pasirengęs kartu su jumis dirbti, tobulinant šias iniciatyvas su socialiniu ramščiu ir e, mes norime užtikrinti, kad žmonių gyvenimo sąlygos pasikeistų realiai. Mūsų dokumento struktūroje taip pat stengiamasi e, nušviesti Europos komisijos darbo programos ateitį. Kaip žinote, Europos komisija kartu su parlamentu ir taryba socialinės teisės jau kurį laiką aptarinėjame, stengiamės, kad būtų užtikrintas aukščiausio lygio, standart, aukščiausio lygio standartai ir kad tai būtų padaryta šių metų antroje pusėje e, visi e, socialinėme ramstėje surašyti principai ir teisės bus išlaikyti ateityje ir e, kaip e, tolesnis e, gyventinimo darbas ES lygių. Europos komisijoje bus imamasi priemonių, kad būtų kontroliuojama dabartinių teisių, akt, teisės aktų įgyvendinimas. Žiūrėsime, kaip socialinė teisinė įgytis yra įgyvendinama, kaip jos yra laikomas, bet Europos komisija ketina geriau kontroliuoti Europos e, ekonominės politikos koordinavimo semestrą ir pasiūlys naują socialinę vertinimo lentelę. Tai bus daroma pasitarus su Europos parlamentu. Galiausiai aš noriu patvirtinti, kad mūsų pagrindinis tikslas yra Uh, užtikrinti socialinės ir uh, ekonominės konvergencijos paralelumą. Uh, E, suprantame, kokie uždaviniai mums kyla, didelė dalimi tai yra susijęs su e, poreikiu užtikrinti pokyčių demokratiškumą ir proporcingumą. E, svarstymų dokumente apie Europos socialinę ateitį yra galvojama apie tai, ką aš ką tik paminėjau, kartu su uh, ES ateities baltąją knygą. Šioje naujoje baltojo knygoje bus kalbama apie mūsų veiksmų socialinėje dimencijoje planus. Ačiū ir aš dabar tikiuosi, kad galėsime konstruktyviai toliau bendradarbiauti. Ačiū. You, uh... Ačiū, ponia vicepirmininkė Dombrovski. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariai, poniai Marijanai Taisin. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju valdžiui, mėly kolegos, draugai, gerbiami parlamentarai. Labiau socialinė Europa yra bendra mūsų misija kartu su jumis, teisėkuros, kita teisėkuros institucija. Socialinių teisų ramstis pabrėžia, kad socialinis matmuo svarbus ir pinigų sąjungoje. Tas ramstis yra sukurtas kaip kompasas, siekiant atnaujinti konvergencijos procesą ir užtikrinti geresnės gyvenimo ir darbo sąlygas Europoje tai susijęs su mūsų būsimų darbų dėl iniciatyvų, kuriomis būsime gyvendinti šį ramstį ir tai nulems, kokia bus mūsų Europos ateitis ir kaip galėtumėme pasiekti pažangos. Komisija šį ramstį paremė konkrečiomis teisėkros ir neteisėkros institucijomis, pavyzdžiui, dėl darbuotojų informavimo ir darbo laiko Valdis apie tai kalbėjo plačiau, aš norėčiau paminėti pirmiausia teisėkuros pasiūlymą, kurį pristatėme praeitą savaitę kartu su socialiniu ramščiu. Kaip žinia, komisija yra pasiryžusi imtis priemonių tam, kad pagerėtų asmenė profesinio gyvenimo pusiausvėra. Mes ir siekiame konkrečių rezultatų, laikomės platesnio požiūrio tam, kad būtų galima atkreipti dėmesį tai, kad moterų darbo rinkoje vis dar yra per mažai ir atsižvelgiama į poslinkius visuomenėje įvykusius parastaraisiais dešimtmečiais. Taip pat raginame labiau dalintis rūpybos darbais moteriams ir vyrams. Mūsų iniciatyvos yra išsamus paketas, kurio tikslas yra pagerinti dabartinę sistemą tokiose sitise, kaip e, ši, su šeima susiję atostogos ir dar, lankščios darbo sąlygos. Taip pat mes siekiame parengti ir papildomas priemonės, papildomas politikos priemonės, kad būtų galima skatinti uh, prieinamą kokybišką priežiūrą ir kad būtų galima spręsti ekonominius trūkdžius, bandant e, toliau tęsti darbinį gyvenimą. Taip pat daug dėmesio skiriame ir dabar, dabar svarstomiems klausimams, apie kuriuos kalbė, kalbame bendroje deklaracijoje. Pirmiausia, pavyzdžiui, dėl darbo mobilumo. Mes matome, kad yra labai svarbus šie klausimai mūsų piliečiams nacionalinėse kampanijose ir anksčiau ir dabar, kad mūsų piliečiai galėtų užsitikrinti didesnį judumą ES, jie turi jį vertinti kaip sąžiningą, suteikiantį galimybės visiems, o ne kaip būdą Europos piliečius nukreipti vienus prieš kitus, supriešinti tuos piliečius. Pirmoji mobilumo e, paketo dalis yra darbuotojų komandiravimo direktyvos peržiūra. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjams Maraš Artie ir Jognerijus už jų ryštą ir nuolatinį darbą ties šiuo klausimu. Aš sveikinu jūsų pranešimo projektą. Aš manau, kad jūs pasiekėte, Elizabeta yra čia, nemačiau jūsų pradžioje. Taigi, manau, kad jūs kartu pasiekėte puikios pusiausviros, esminės nuostatos dėl sažiningumo išliko, buvo panaikintos kliūtis paslaugų įmonių veikimui. Dėrybos taryboje eina į priekį, tikslas bendro požiūrio pasiekti birželio mėnesį dar pirmininkaujant Maltai susitarimo pasiekimas dabar yra ypatingai svarbus, nes piliečiai tikisi sažiningumo vidaus rinkoje ir mes negalime leisti savo palikti spragų, kadangi būtent dėl to ir kilo noras ieškoti drastiškų supaprastintų sprendimų. Taigi aš tikiuosi, kad susitarimas bus pasiektas labai greitai, mūsų socialinės Europos labui, susitelksime ties tais aspektais, kurie mums yra bendri, o ne ties tais, kurie mus skaldo. Gerbiami parlamentarai, antra mobilumo paketo dalis yra susijusi, susijęs klausimas socialinio saugumo koordinavimas. Kovo 25 dieną aš pristačiau pasiūlymą dėl socialinio saugumo koordinuotų, tai, koordinuojamų taisyklių. Tai yra subalansuotas pasiūlymas, kur laisvas judėjimas ir teisų apsauga yra suderinta, stiprinant taip pat ir nacionalinių institucijų priemonės kovojant su piknaudžiavimu ir sukčiavimu. Taip pat yra kalbama apie tai, kur yra mokamos įmokos ir kur mokamos išmokos, tam, kad būtų užtikrintas sąžiningas finansinis naštų, e, valstybių naštų subalansavimas. Ir, kaip sakiau, nebus keičiamos dabartinės taisyklės dėl vaikų e, išmokų eksporto, nėra numatęs joks indeksavimas, tėvų darbo vietos šalis lieka atsakinga už išmokas už, vai, išmokų, už vaiką mokėjimą ir sumos negali būti koreguojamos, jeigu vaikas gyvena kitur. Mažiau nei vienas procentas vaiko išmokų ES yra eksportuojama iš vienos valstybės narės į kitą. Šis pasiūlymas, kaip žinia, yra vienas iš teisėkuros prioritetų bendroje trijų institucijų deklaracijoje. Aš sveikinu pranešėjo balas paskirimą ir aš tikiuosi, kad mes galėsime dabar pasiekti, kuo galima greitesnio dokumento patvirtinimo. Dabar norėčiau paminėti darbuotojų apsaugą nuo rizikos susijusios su kancerogeninėmis arba mutageninėmis medžiagomis darbo vietoje. Kaip žinia, aš esu labai tam, tam klausimui skiriu labai daug dėmesio ir aš norėčiau naujas ribinės vertes nustatyti, kuo galima greičiau. Kiekvienos tokios medžiagos atveju turi būti atliekamas detalus kašto, kaštų ir naudos vert, e, e, analizė detali ir dėl to aš pradėsiu nuo kelių paketų, pradėsiu nuo tų cheminių medžiagų, kur informacija jau buvo turima. Kaip žinia, dabar yra pirmi du paketai ir su tais dviem pasiūlymais komisija 26 pasiekė 2016 metų darbo programos tikslų ir aš tikiuosi, kad toliau žengsime į priekį greičiau ir bus pasiektas sutarimas. O dėl trečiojo paketo darbas jau vyksta ir aš manau, kad pateiksime pasiūlymą 18 metų pradžioje. Tolesnis darbas dėl papildomų medžiagų jau yra suplanuotas. Gerbėmi parlamentarai, aš labai džiaugiuosi visomis pas, vis kolegų pastangomis e, rengiant pranešimus atitinkamus. Ir kaip sakė pirmininkas, vicepirmininkas Dombrovskis, aš laukiu tolesnio darbo su jumis dėl naujų iniciatyvų susijusių socialinių teisų ramščių. Norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus yra šis ramstis dabar, kai visi suplanuoti pasiūlymai jau yra pateikti, tam, kad būtų sukurta bendra sistema, kuo galima greičiau. Kas kart Kai susitarėme dėl naujo teisės akto, mes įrodome savo piliečiams, kad socialinė Europa yra realybė. Europa gali konkrečiai padėti daugelio gyvenimui ir geresnės teisėkuros dėka ir, aišku, pasiūlydami ribinės vertes, rodiklius, jų siekdami, siekdami ir socialinių fondų, fonduose užsibrieštų tikslų mes to pasieksime. Aš visuomet esu pasiryžusi su jumis pasikalbėti ir dabar laukiu jūsų klausimų. Dėkoju. Thank you, Tyson. Uh, I... Ačiū, ponė Tyson. Dabar žodį suteiksiu ponui Bekeriui. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, vicepirmininkė. Dėkoju komisijos uh, nariams. Aš norėčiau išsakyti labai pozityves pastabas, išklausęs e, jūsų ir įvertinęs jūsų e, praeito savaitės e, pristatymą. Esu įsitikinęs, kad bendra, vienoda prieiga prie darbo rinkos, sąžiningos darbo sąlygos ir adekvati, tvari socialinė apsauga yra šio darbo esminis elementas. Ir labai taip pat džiaugiuosi ir dėl to, kad socialinės rinkos politika yra pamatas viso to, ką mes dabar kūrėme. Labai džiaugiamės, kad pateiktas naujas pasiūlymas dėl įvairių priemonių susijusių su profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimu. Tai yra esminis šimtų tūkstančių ar milijonų uh, Europos piliečių klausimas, labai rūpimas klausimas ir, ir labai džiaugiuosi dėl to, nes ir įdarbinimo galimybės yra didesnės, jų nepasieksime vakume. Reikia pasirūpinti, kad pakankamai dėmesio būtų skiriama darbuotojų įgūdžiams. Netgi, reiktų, netgi didinant tą skaitmenės, skaitmenę ekonomiką, skaitmenę rinkos ekonomiką, uh, Technologija, aišku, sukurs naujų darbos, darbo vietų, tam reikia priderinti įgūdžius vidaus rinkoje. Ir antras dalykas, aš paraginčiau komisiją Nepamiršti, kad svarbus yra mokymasis visą gyvenimą, tai yra valstybių narių uždavinys be jokios abejonės, bet tai būtų labai naudinga, jeigu jūs akcentuotumėte šią temą taipogi įskaitant ir tai, kad reikia reintegruoti vyresnius darbuotojus ir kitas mažiau privalumų turinčias žmonių grupės. Pabaigai dar norėčiau pasakyti vieną dalyką. Jūs, komisija, labai aiškiai kalbate apie nacionalinių kompetencijų reikšmę, valstybių narių teisės aktų įstatymų svarbą. Taigi, jeigu mes labai atsakingai spręsime tas problemas bendraudami su socialiniais partneriais, tai tikrai tuomet parodysime, pademonstruosime tokį labai išvalgų racionalų požiūrį ir tai yra labai svarbu, kalbant apie ES plėtrą per ateinančius metus. Dėkuoju. Thank you, Mr. Becker. Then it's Madam Jung. Ačiū, ponai Becker. Dabar ponia Jungerius. Uh, Mr. Vice President. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisijos visą pirmininkui, dėkuoju komisijos nariai. Dėkuoju, kad atvykote čia, kad pristatėte savo planus. Aš vis galvoju apie tai, ką panas Domrovskis pasakė. Planas yra pakeisti mm, realų eilinių piliečių gyvenimą Europoje. Ir galvodama apie tokį tikslą, baiminosi, kad Turėčiau kalbėti kiek į tokių tonų nei ponas Becker e, dėl praeitos savaitės pasiūlymų. Taigi, visų pirma, dėkoju už tai, kad pasveikinote mūsų darbą dėl komandiruotų darbuotojų direktyvos. Taip pat esu tikra, kad kolega Balas dabar konstruktyviai dirba dėl socialinės apsaugos nuostatų, kad tas paketas juda į priekį. Tačiau jeigu galvoju apie tą paketą, kuris pristatytas praeitą savaitę, tai turiu pasakyti, kad e, mano požiūris būtų labiau kritiškas. Aišku, yra pasiūlymas dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo. A, Bet aš turiu pasakyti, mes pasigendame naujų pasiūlymų dėl motinystės atostogų, kurios nėra mm, šiame pakete įtrauktos. Ir toliau, jeigu norite sąžiningo judumo, iš tikrųjų, tai labai svarbu yra pakeisti taisyklės, bet lygiai taip pat mm, mes norime ir Europinės darbo inspekcijos, kuri veiktų per sieną visoje Europos Sąjungoje ir kad būtų mm, socialinės apsaugos kortelė išplėtota Europinė. Taip pat mes vertiname ir tą darbą, kuris daromas kovojant su vaikų skurdu, tačiau nėra dar konkrečių pasiūlymų tame pakete tuo klausimu. Na ir galiausiai mm, svarbiausias klausimas, kurį reikia paminėti, yra tai, kad nors, aišku, na, aš esu buvusi profsąjungietė, profsąjungų lyderė, aš aš vertinu, kad jūs tarėte social, su socialiniais partneriais dėl šių direktyvų dviejų, bet vis tik tai aš galvoju, kad būtų buvę išmintinga, jeigu komisija būtų uh, Mm, labai aiškiai socialinių partnerių atžvilgių būtų pasaku, pasakiusi, kad konsultacijose dėl socialinės apsaugos garantavimo darbuotojams visuose darbo formose, socialiniai partneriai nepateikė pasiūlymo, tai komisija turi pateikti pasiūlymą tuo metu savo ruoštų. Nes priešingų atveju aš įsivaizduoju, kad e, tai bus tik tai konsultacijos, bet nebus realaus rezultato, nebus realiai pakeista mm, eilinių darbuotojų Europoje mm, reali, reali, reali situacija, realus gyvenimas. Vorsitzende, zunächst einmal meinen Dank uh, an die Kommissare. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti komisijos nariams, kad atėjote pas mus, pristatėte komisijos darbo programą 2018 metams. Dabar dėl to palyginimo, aišku, galima pasakyti, kad socialiniai standartai yra jau pakankamai aukšti, pavyzdžiui, užimtumo socialinių reikalų srityje, kad, kad tos valstybės, kuriuose yra pakankamai aukšti standartai, nebūtų verčiamas dar kažką įgyveninti papildomai, um, palyginti su tomis valstybėmis narėmis, kurios atsilieka, nes aišku, visi tie, visos tos priemonės atitinkamai kainuoja ir e, lemia konkurencingumo pasikeitimus. Labai svarbu, kad piliečiai aiškiai matytų siūlomų priemonių pridėtinę vertę. Tai yra, kad, tos, kad tai yra siūlomas priemonės, kurių valstybės narės veikdamos pavieniui negyvendintų, nepasiektų nieko. Toliau reikia galvoti apie mažas įmonės, jų augimo potencialą, kad nebūtų sumokėta pernelik brangi kaina. Čia toliau tam tikros detalės, kurios mane domintų. Pavyzdžiui, ar turite planų dėl mm, dabartinių teisės aktų gyvenimo, pavyzdžiui, dėl darbo laiko turime teisinės nuostas, ar nebūtų geriau sutelkti dėmesį į dabartinius reikalus, dabartinius darbus ir gyventi tai, kas numatyta, būtent laikantis geresnio reguliavimo principo, įtraukiant ir socialinius partnerius į procesą, kad būtų galima riziką įvertinti ir panašius dalykus apžvelgti. Uh, Ar jūs galite įsipareigoti, kad jeigu bus kažkokie mm, sprendimai priimami, kad jie bus perdodami taip pat ir peržiūros komitetui? Ir toliau, ką komisija pati daro su savo politikos įgyveninimu, tai yra makroekonominių stabilizatorių srityje. Aš būtent pasiteiraučiau, ką jūs darote dėl valstybių narių, kad kad iš tikrųjų tokie dalykai, kas yra jau patvirtinta, kas yra tarsi Europos prekės ženklas, nepasiekia realiai piliečių. Gracias, señora presidenta, y muchas gracias y bienvenida. Kalvišamo. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos vicepirmininkui ir komisijos nariai, ponė Teisin, už tai, kad atvykote pas mus. Aš kaip narys iš Ispanijos norėčiau ypač kreiptis į poną Dombrovskį. A, jau radote vertimo kanalą reikalingą. Taip, gerai, tai tuomet uh, už, turiu apsiriboti dėl laiko tik tai keliais momentais. Taigi, jūs sakėte, kad, kad yra trys veiksniai apibrėžiantys socialinę Europą. Aišku, dėl to kokių tai didelių abejonių ir nekyla. Socialinė Europa mm, yra esminis tas stuburas, kuris yra toks svarbus Europos piliečiams. Ir iš tikrųjų, jeigu norime kažką padaryti dėl piliečių, mes turime įtvirtinti teises, darbuotojų teises ir turime uh, kurti ne vien tik tai laisvą rinką, ne vien tik tai rinką su susitarimais, mes turime nepamiršti ir socialinių visų aspektų. Priešingų atveju Europos Sąjunga būtų pakengta. Taip pat dar vienas dalykas - subsidiarumo principas. Mm, dažnai viskas yra e, suvedama į decentralizaciją, bet juk kalbame apie pagrindinės teises, kurios yra Europos pilietybės e, sudedamosios dalis. Ir aišku, praktinis įgyveninimas yra labai svarbus ir būtent Tai aš turiu omenyje kalbėdamas apie decentralizaciją. Mes turime galvoti apie tai, kas yra svarbiausia piliečiams. E, suvienyto Europoje, kas yra svarbiausia. Iš tikrųjų, mes turime siekti tos tikros jungtinės Europos ir aišku, dėl to yra reikalingas tikras finansinis solidarumas. Be to mes nieko nepasieksime. Aš nebeturiu laiko jau užduoti klausimų poniai Taisin, bet prancūziškai norėčiau dar pasiteirauti labai trumpai. Dėl dviejų dalykų, jeigu galėtumėt būtent dėl ateities darbų, galvojant Europo, apie socialinę Europą, visą solidarumą Europą europinį požiūrį, būtina visų pirma iš Europos už visom šaknim išplėsti skurdą ir ypatingą skurdą. Antras dalykas, neturėsime geresnės socialinės Europos, jeigu, ir, ir tą aš siečiau su to, ką pasakiau ponui Dombrovskijui, jeigu nekovosime su, um, jeigu ekonominės ir. Uh, ekonominės politikos mes nesiesime su e, socialiniais aspektais ir kova su neligybė.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 komisijos nariams už jų įžango žodžius. Socialinis ramstis yra tai, dėl ko mes dirbame jau labai seniai. Mes mm, turime daug socialinių problemų visoje Europoje ir dabar žiūrinti tai, ką pasiūlėte praeitą savaitę, galima sakyti, kad iš tikrųjų remetės tais 20 pro, principų iš mm, socialinių rezultatų vertinimo lentelės. Tačiau reikia pasakyti, kad šiandien jau turime visapusišką sistemą, kuri leidžia kontroliuoti mm, kiekvienos valstybės narės e, finansinę ir ekonominę situaciją per Europinį semestrą. Tai kaip komisija vertintų mm, socialinių rezultatų vertinimo lentelės derinimą su e, Europos semestro rekomendacijomis? Ar socialiniai principai galėtų turėti tokį pat svorį kaip ir ekonominiai finansiniai aspektai? Dar vienas klausimas dėl e, skaitmeninės ekonomikos platformos. Jūs siūlo, siūlėte strategiją to klausimu. Ar bus dar kokiu nors iniciatyvų, kokiu nors minčių? Uh, dėl to, kaip užtikrinti realias teises tokioje srityje, aišku, aš man paminėsiu Uberį, bet yra aišku ir kitokių platformų, dėl kurių tai yra labai aktualu. Ačiū ir dėkoju komisijos atstovams. Du klausimus turiu. Pirmiausia, e, socialinio ramščio problema. Kaip jau buvo pasakyta, Pagrindinės socialinės teisės visoje ES yra turi būti gyvybiškai užtikrintos, vis labai svarbios, bet aš norėčiau paklausti, kaip tai yra susiję su mobilumo paketu. Ir ar mes e, galvojame, kaip išsiaiškinti spragas egzistuojančias dabar e, socialinio saugumo koordinavimo sistemoje ir kaip veikia socialinės pagalbos sistema. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, kad ES piliečiai yra priversti tapti benamiais, nes yra deportuoti ir nebegali pasinaudoti e, uždirbtomis socialinėmis prievolėmis. E, jau anksčiau buvo pasakyta, mes turime galvoti apie tai ekonomikos sistemoje. E, kokie yra žmonių santykiai su socialinio saugumo sistema, e, kai jie e, kerta sienas, išvažiuoja į kitas valstybės. Kaip mes galime išsiaiškinti tas spragas ir išspręsti problemas žmonėms, kurie e, išvažiuoja iš savo valstybės ar išvažiuoja į kitą šalį. Dar vienas klausimas, apie kurį e, nedaug vis dar kalbame, nors jis ir yra įtrauktas į darbo atvarkę. Kvalifikacijos darbo atvarkė kaip gali būti susieta su uh, žaliaja darbo atvarkė vadinama ir kaip Europos komisija sustruktūrin savo veiklą, kad galėtų sutelkti įgūdžių uh, kvalifikacijos plėtrą su žiedinė ekonomika. Akivaizdu, kad aš kalbu per daug ilgai ir jau iš uh, galo salės girdžiu protestą. Ačiū, Laura Agija, nematau. Tada pereisime prie Dominiko Martin. Žodis jums. Ačiū. Šis e, struktūrinis dialogas yra kiekvienais metais vykstantis darbas ir Europos komisija pas mus ateina ir komentuoja e, pačios savo pasiūlytą programą. Visuomet E, čia girdime daug pompastiškų pasisakymų. 2015 metais buvo kalbama apie naują atmosferą, naują dvasę. 2016 metais buvo sakoma, mes e, jau e, vėluojame spręsti įprastinius klausimus. O šiais metais, ką sakome, kad reikia sukurti Europą, kuri apsaugo ir suteikia galimybių veikti. Metai po metų girdime, kaip e, keičiasi pasirinkami terminai. Mums e, buvo nelengva pateikti pasiūlymų ir e, kažkaip juos pakoreguoti, nes dabartinėme tekste yra Europos komisijos galios kištis į valstybių narių reikalus tik sustiprėja. Gerbiama komisijos narė, aš norėčiau priminti, kad jūs esate užimtumo komitete. Tai yra deputatai, kurie E, rengia įvairius e, dokumentų pasiūlymus, e, tačiau jeigu tik mums iškyla klausimų iš Europos komisijos, gaunam tokius atsakymus, kurie mūsų netenkina, o man būtų labai įdomu tai sužinoti. Gerbiamo komisijos narė, kaip visada, jūsų pateiktas tekstas yra labai myglotas, jame išvardinta labai daug gražių intencijų, tačiau nieko tikslaus, jokių konkrečių pasiūlymų nėra. Todėl mes turime kalbėti uh, apie e, aiškius veiksmus, apie aiškius terminus. Kalbam apie konkrečią programą ir apie tai, kaip galėtumėm e, informuoti apie tai, bet girdime, kad salėje kyla triukšmas dėl to. E, praeina mm, metai po metų ir mes girdime tuo patį, tas pačias problemas įvardinamas. O kai kalbame apie užimtumo komiteto darbą, Kiekvienam iš mūsų e, tenka atsakomybė už Europos komisijos sistemos valdymą. Mes supraskime, kad turime rūpintis valstybių narių reikalais ne taip, kaip yra dabar. Europos komisija bando kištis, bando kištis politinėmis priemonėmis arba kitais būdais. Mes turėtumėm reikalauti, kad Europos komisija nedarytų per didelio spaudimo valstybėms narėms. E, mes teikiame tą patį, ką ir praeitais metais ir gauname tokį patį vertinimą kaip ankstesniais metais. Ačiū ponė Martan. Prieš perinant prie kalbėtojų sąrašo, dabar aš norėčiau suteikti žodį e, vicepirmininkui Dombrovskijui, o paskui poniai Taisin. Taigi dabar ponui Dombrovskijui žodis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Keletas pastebėjimų e, į išsakytas problemas pabandysiu e, trumpai atsakyti e, dėl pono Bekerio pasisakymo. Ačiū, kad mus paremėte problemomis, kurias jūs paminėjote. Mes turime sutelkti dėmesį į įgūdžius. Iš tiesų, tai yra viena iš pagrindinių temų. E, ji yra akcentuojama nuolat, kai kalbame apie Europos kvalifikacijos įgūdžių darbo atvarkę. Nes dabar darbo metodai keičiasi, kvalifikacijos turi būti pakeistos, jos turi būti atnaujintos. Ir dabar, jeigu mes kalbame ypač apie novatoriškus sektorius, apie skaitmeninę darbo atvarkę, tai turime suvokti, kad mokymasis visą gyvenimą yra tarp mūsų prioritetų mes norime, kad e, žmonių įgūdžiai atitiktų, kvalifikacija atitiktų darbo rinkos poreikius ir lygiai taip pat norime pasirūpinti, kad e, būtų išlaikyta galimybė gauti kokybiškas darbo vietas. O dabar verinu prie klausimų, kuriuos pateikė ponas e, Geres ir kiti. Klausimų buvo pateikta nemažai dėl e, sąžiningo vadinamojo mobilumo, teisingo mobilumo. Darbas šioje srityje vyksta ir e, taip pat nemažai yra dirbama e, dėl darbuotojų koordinavimo į įvairias sritis, dėl socialinių partnerių konsultacijų su jomis Apie tai buvo kalbama konkrečiai, e, kai e, kalbėjome apie galimybės pasinaudoti socialinio saugumo sistema. E, dabar yra pradėtos konsultacijos su socialiniais partneriais, tačiau tai netrukdo Europos komisijai imtis veiksmų, jeigu socialiniai partneriai neįgyvendina sutarčių. Labai aiškiai apie tai buvo kalbama, kai aptarėme uh, privataus ir profesinio gyvenimo pusiausviros klausimus. Ir tada buvo pateikta labai konkrečių pasiūlymų apie tai, kaip e, elgtis tokiomis aplinkybėmis. Dar vienas dalykas dėl e, darbo laiko direktyvos ir su tuo susijusiu klausimu. Kaip tik dabar mes kalbame apie vadinamai interpretacinį komunikavimą bandome išsiaiškinti, kas yra parašyta e, nuostatose šiai sričiai ir pateikti gairės valstybėms narėjams, darbdaviams bei darbuotojams apie tai, kaip ES nuostatos taisyklės gali būti šioje srityje įgyvendintos. Taip pat buvo pateiktas klausimas dėl geresnio reglamentavimo. Aišku, mes tos geresnio reglamentavimo principus kūrėme ir taip pat kalbame apie esamų teisės aktų įgyvendinimą. Kaip tik dabar mes tą darome, vertiname, bandome išsiaiškinti, kokios yra gyvendimas spragos ir kaip jas pašalinti, kokiu konkrečių veiksmų imtis. Dar vienas buvo patiktas konkretus klausimas dėl uh, finansinio solidarumo ir paramos jam pagal socialinės dimensijos poreikius. Buvo kalbama apie turimus ES fondus, ES fondą ir regionų plėtros fondą. Galvojame, kaip jie galėtų pasitarnauti šiems tikslams. Taip pat galvojame, ar valstybėms narėms negalėtumėm suteikti galimybių šiek tiek pakoreguoti ES e, fondų panaudojimą, kad e, tie pinigai galėtų būti panaudoti socialinių, fond, socialinių problemų sprendimui. Jūs žinote, kad dabar daugiametės finansų perspektyvos įgyvendimas įpusėjo ir mes peržiūrime. E, paskui netrukus prasidės dėrybos dėl kitos daugiametės finansų perspektyvos ir tada bandysime uh, E, aiškiai suformuluoti, ką reiškia konkretus finansinis solidarumas. Taip pat turėčiau priminti, kad e, socialinė apsauga išlieka visų pirma valstybių narių atsakomybės klausimas. Buvo pateiktas klausimas dėl neligybės sumažinimo. Šioje srityje mes labai daug dėmesio skiriame Europos semestre, semestrui, apie Europos semestro prioritetus mes labai daug kalbame ir kiekvienais metais yra e, teikiama apžvalga apie ekonomikos augimą ir e, visos aktualijos ten yra aptariamos. Taip pat toliau buvo pateiktas klausimas dėl socialinės e, vertinimų lentelės. Visi žinome, kas yra Europos semestras, apie jį daug kartų diskutavome, daugybę kartų esame kalbėję apie ekonominius, socialinius reikalus, kurie yra tarpusavėje neatsiejami ir socialinė valstybių vertinimo lentelė suteikia galimybę geriau įvertinti kiekvienos šalies pažangą ir atspindėti ją kiekvienai valstybei teikiamuose rekomendacijose. E, tokiu būdu mes galime sumažinti neligybę. Dėl skaitmeninės ekonomikos E, ekonomikos platformų. Tai yra viena iš Kopenhagos iniciatyvų. Žinia, socialinė apsauga turi būti suteikta visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo to, kokį, kokią darbo sutartį jie yra pasirašę, kokį darbą jie atlieka. Ir, aišku, socialinis e, teisynas turi būti tam pritaikytas. dėl klausimo, kuris buvo nusiųstas, buvo pakelt, iškeltas dėl e, socialinės darbuotvarkės ir jos ryšio su e, žaliaja darbuotvarkė vadinamąją ir e, įgūdžių darbuotvarkė bei žiedinė ekonomika. E, E, turiu pasakyti, kad dar šį mėnesį mes pateiksime konkrečią iniciatyvą dėl vadinamųjų žaliųjų darbo vietų. Ir kaip tik dabar su socialiniais partneriais šioje srityje dirbame ir tikimės, kad bus pateikta e, konkrečių Europos komisijos pasiūlymų. Taigi čia ir baigsiu. Toks būtų mano pirmas, e, pirma reakcija į klausimus. Pone Dombrovski, dabar žodis poniai Taisen, prašau. Ačiū, pirmininkė. aš pasikliausiu vertėjų paslaugomis ir kalbėsiu savo gimtąją kalbą. Taigi, galite užsidėti ausinės. Ponui Bekeriui norėčiau pirmiausia padėkoti. Dėkoju už klausimus ir taip, tai, kad tai pozityviai vertinate įgūdžius yra rengiamas labai naudingas pranešimas šiuo klausimu. Esame dėkingi už tai ir mes tikrai pasikliausime tuo pranešimu. Ir tikimės, kad kartu programa įsibėgės ir bus papildyta praktiniais žingsniais. Mes kalbame apie tai, kad labai svarbus yra įgūdžiai savo ataskaitoje. Pirmiausia, 20 punktų sąraše įgūdžiai yra minimi ir jie, aišku, yra labai svarbus. Ir aišku, jie nulėmė žmonių galimybės. Bet turime kalbėti apie platesnius dalykus, kalbame apie galimybės įtraukti žmonės į darbo rinką, suteikti jiems prieigą prie darbo rinkos, kad jie galėtų taip pat gauti išsilavinimą visą gyvenimą. Tai irgi yra svarbus dalykai, taip pat darbo sąlygos, socialinė apsauga. Taip pat dėkoju už tai, kad įvertinote ir socialinių partnerių įtraukimo uh, reikšmę. Mes tikrai socialiniam dialogui skiriame didelę reikšmę, nes tai vienas iš komisijos darbo atspirties taškų, ne tik kalbant apie ekonominę valdyseną ir europinį semestrą, bet apskritai mes visuomet įtraukiame socialinius partnerius, nes manome, kad jie yra naudingi kuriant teisėkuros pasiūlymus ir bendrai formuojant visą politiką. Jeigu su jais būtumėme konsulta konsultavęsi daugiau anksčiau, tuomet būtume turėję kur kas geresnės galimybės geriau įgyvendinti pasiūlymus. E, Pane Trebezijus, dėl profesinio ir asmenio gyvenimo suderinimo, jūs teigiate, kad čia kažko trūksta ir jūs esate sunerimusi dėl to, kad nėra pakankamai apsaugomos motinos. Bet kolegos, norėčiau priminti, kad turime pateikę pasiūlymą dėl to, kad motinos gautų geresnę apsaugą, ypač pra, pratesiant motinystės atostogas. Mes tą darome ir žadame, kad tikrai pateiksime geresnių siūlymų. Tas pasiūlymas nuo 2008 metų yra užstrigęs taryboje ir geresnio reglamentavimo darbo atvarkėje. Tai į darbo atvarkę tai yra įtraukta ir tik, žadėjome siekti daug, dar daugiau ir įtraukti ne tik mamas, bet ir tėčius. Ir kalbame ne tik apie vaiko priežiūrą, bet ilgalaikę priežiūrą taipogi. Tai yra dar svarbus uždavinys, kurį turi prisimti žmonės ir derinti tai su profesiniu savo gyvenimu. Kalbant apie motinystės atostogomis kalbant apie motinystės atostogas, daugelį valstybių narių motinystės atostogos yra kur kas ilgesnės nei minimalus siūlymas, kuris yra numatytas direktyvoje. Taigi, matome, kad čia nėra taip jau aktualus saugos ir sveikatos klausimas darbo vietoje, tiesiog moteriams yra sudėtingiau suderinti profesinį asmenį gyvenimą per visą savo karjerą. Joms kaip motinoms tą sudėtingiau padaryti. Ir čia nėra aktualiausias vien tik tai tas motinystės, tas, tas motinystės atostogų klausimas iškart po gimdymo. Vaiko priežiūros, kitokios priežiūros atostogos turi būti nušviečiamos platesnėme kontekste ir jeigu norime, mes norime pateikti ambicingesnį pasiūlymą, mes galime aptarti visas detalės su jumis parlamente ir tikiuosi, kad parengsime tikrai gerų teisės aktų siūlymų. E, pone Trebes, jūs, jūs norėčiau pakviesti peržiūrėti mūsų pamastymų dokumentą, kalbant apie Baltąją knygą dėl ES ateities, nes vienas iš variantų, kurį mes siūlome aptarti, tame diskusijų etape. Ir yra šis variantas ir galbūt tai susiję ir su darbo inspekcijomis, socialinio saugumo, socialinės apsaugos ministrų taryboje apie tai kalbėsime. Ir galbūt, ponė Trebesijus, ne visi su, su, su jumis sutarė, ne visi sutarė ir su mūsų pasiūlymais, bet mes sutinkame, kad tai yra diskusijų objektas ir mes savo atitinkamame dokumente tai minime. Na, toliau kalbant apie socialinius partnerius, pavyzdžiui, jeigu jie neįsitrauks į europinę diskusiją, jūs uždavėte tokį klausimą. Na, mes aiškiai, labai aiškiai pasakėme savo raštu pateiktame pareiškime. Mes teigiame, kad konsultacijos yra puiku, tačiau, kaip ir asmeninio profesinio gyvenimo sudarinimo atveju, jeigu nepasiekiamas susitarimas, tai dar nereiškia, kad mes e, sėdėsime sudėję rankas. Jeigu manome, kad reikia imtis veiksmų, tai tose srityse ir pateiksime konkrečias priemonės ir socialiniai partneriai žino, kad tokių ketinimų mes turime. Taip pat, ponia Trebezė, jūs įsakėte, kad nereiktų įsitraukti į, daug, į daugelį naujų sričių, pirmiausia, reikia susitelti ties įgyvenimu. Taip, mums neramu, dėl to mes labai norėtumėme, kad gyvenimas būtų ko galima geresnis dėl darbo vietų. Ar mes pateikėme pasiūlymų dėl geresnės apsaugos? Uh, ir e, aptariama dabar direktyva trilogo posėdžiuose ir mes teigiame ir kitus klausimus, mes tikrai akcentuojame gyvendinimą kaip labai reikšmingą dalyką ir tam skiriame visą savo dėmesį. Mes turime pasirūpinti, kad priimti teisės aktai būtų tinkamai gyvendinami ir aš norėčiau tai akcentuoti ypatingai, o kalbant apie socialinį ramstį, norėčiau dar kartą pasakyti, kad mes netmetame valstybių narių principų. Tiesiog socialinis ramsis yra, reiškia tai, kad visi naudoja savo, naudojasi savo įgaliojimais siekiant, ko galima geresnių rezultatų. Ir mano manim pati geriausia politika yra ta, kurią mes formuojame visi kartu, visi dirbdami savo srityse. Pono Šambon, dar norėčiau pasakyti, kad na, dėl neligybės kalbant apie įvairias neligybės, tai tai yra didel, didelė inovacija mūsų 17 metų, metų augimo apžvalgoje. Mes anksčiau tai, to taip neakcentavome, bet dabar neligybė iš tiesų susilaukia labai daug mūsų dėmesio ir kai teiksime šalims skirtas rekomendacijas ateityje, labai daug dėmesio tam skirsime. Kaip žinia, yra įvairių studijų atlikta, kurios aiškiai parodo, kad neligybė yra susijusi ne tik su etinėmis ar socialinėmis problemomis. Turime naudoti turimus, turimas teisės ir spręsti šią problemą, nes tai yra ir ekonominė problema, kuri stabdo augimą. Taigi yra begalė priežasčių, kodėl mes turėtumėme Europoje skirti šiam klausimui daugiau dėmesio ir mes semestro procese šią problemą stebėsime ir prižiūrėsime kur kas aktyviau nei anksčiau. Na, tam tikrose srityse mes jau sprendžiame neligybės problemas ir matome, kad ne visiems žmonėms suteikiamos tos pačios galimybės, pavyzdžiui, dėl mokymosi ir panašiai. Švietimo srityje matome, kad žmonės nepatenka į darbo rinką ir tam nebūtinai yra aiškios objektyvės priežastys. Taigi neligybės problema yra ta, kurią kuriai mes nuolatos skiriame dėmesio. Aišku, visi turi atlikti savo darbą ir turime plačiau vertinti situaciją, bet jeigu neligybės problema nebus išspręsta, tai pakenks socialiniai sanglaudai, tai stabdo ekonominį augimą, darbo vietų kūrimą ir e, trukdo santykiams tarp kartų. Toliau kitas klausimas dėl mokyklų situacijos. Ir, ir atsiprašau dėl suvestinė, suvestinių, suvestinės rezultatų lentelės. Taigi, tose lentelėse mes matome, kaip yra įgyvendinami mūsų principai ir skaidrioje sistemoje visi turi matyti, kaip viskas vyksta dėl socialinių, ekonominių veiksnių. Jiems irgi reikia skirti pakankamai dėmesio. Taip, tas tiesa, mes dirbame pagal sutartis, konkurencingą socialinę ekonominę politiką, būtent, kad ir ekonominė ir socialinė pažanga vyktų kartu. Ir sutartis yra tam tikra mūsų Biblija. Tai yra mūsų atspirties taškas. Bet kokiems darbams. Taigi kyla klausimas, ar tam tikrose socialiniuose ekonominės susitarimuose būtų įmanoma numatyti tam tikras baudas nuobaudas. Pavyzdžiui, šešių ar dviejų dokumentų paketuose, jeigu yra problemų, mes negalime siūlyti čia nuo, e, nuobaudų ir pagal Europą 2020 darbo atvarkę, pagal esamus teisės aktus. Mes, ne, mes laikomės būtent dabar egzistuojančių teisės aktų, kalbant apie konkrečius rodiklius, mes siekiame jų ir valstybės narės gali susidurti su kliūtimis tač, jos negali numatyti galutinio rezultato, nes yra taikomi skirtingi požiūriai. Bet tik norėčiau pasakyti, kad galbūt socialiniams veiksmams, socialiniame ramstė tai mes neskiriame pakankamai dėmesio ir pagal naują požiūrį tikimės, kad semestre bus kur kas daugiau tam skiriama dėmesio, būtent socialiniam klaus, socialiniams klausimams. Dėl skurdo politikos socialinis saugumas, socialinė apsauga, aišku, yra nacionalinės kompetencijos klausimas, tai įvardinta ir mūsų teisės aktuose. Dėl socialinių sistemų koordinavimo mes pateikėme tam tikrus pasiūlymus ir bandome kodifikuoti teisingumo teismo priimtus sprendimus. Tai reiškia, kad ne kiekvienoje valstybėje narė kiekvienas pilietis turės tas pačias teisės. Mes turime laikytis tam tikrų taisyklių, tie, kurie neturi teisės gyventi, negauna tam tikros socialinės paramos. Bent jau valstyb, iš valstybių narių mes negalime reikalauti, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos tokios teisės. Taip yra numatyta taisyklėse. Na ir kovojant su skurdu ar skurdo rizika bendrai, turime ir Europą 2020 tikslus. Mes nusprendėme nemažinti savo ambicijų ir uh, žengėme šiek tiek atgal, bet ne į priekį ekonominės krizės metu, tas buvo neišvengiama, bet dabar bandome žengti į priekį ir pasitelkdami turimas priemonės, priemonės ir socialinėme, socialinėme ramstė yra aiškios priemonės numatytos. Kova su skurdu yra svarbi socialinio ramščio dalis. Kiekvienas pilietis turi turėti teisę į minimalias pajamas. Tai yra svarbus mūsų įtvirtintas principas. Visi turi turėti galimybę gyventi padorų gyvenimą. Ir turi, turi turėti adekvačias pajamas, kad galėtų padariai gyventi. Aišku, pajamų nepakanka, reikalingos ir atitinkamos paslaugos. Žmonės, darbinio amžiaus žmonės, turi gauti paramą, kad galėtų gauti darbą, jie turi teisę įžengti į darbo rinką, nes tai geriausias būdas kovoti su skurdu. Taip pat mes turime suvienyti savo jėgas su nacionalinėmis ir vietos valdžios institucijomis per tuos europinius rodiklius. Mes daugiau turime dirbti aktyvaus įtraukimo srityje, aktyviaus įtraukties srityje. Tai yra strategija, kurią mes turime, kurią mes vertiname. Aišku, turime ir fondus e, pritaikyti, socialinis fondas kovai su socialinė atskirtimi. Turime nemažai priemonių, kurias taikome, bet to kaip ir nepakanka, nes reikia bendradarbiauti kur kas aktyviau su kitais veikėjais. Dėl įgūdžių ir žalesnės ekonomikos jūs uždavėte šį klausimą. kaip ir žalios, žalios ekonomikos, kaip ir kituose sektoriuose, taip pat mes turime pramonę, derinti su tais, kurie kuria darbo vietas, tarkim, ir, ir tai, tais, kurie, kuriems reikia, reikalingos darbo vietos. Tokiu būdu akivaizdu, tampa akivaizdu, ko reikia darbo rinkai. Ką daro Europa kasmet, pasirodo tos pačios formuluotės, ir galbūt mes galime naudoti kitus žodžius, tas yra įmanoma, Taip, tai yra Europos grožio dalis. Mes visi kalbame skirtingomis kalbomis. Ir kiekvienas matytai supranta savaip, tačiau ES nėra vien tik tai kažkokia tai rinka su taisyklėmis, bet tai yra vieta, kur žmonės turi jaustis apsaugoti. Ir bendradarbiavimas yra naudingesnis visiems, nei veiksmai, kurių imamasi pavieniui. Ir aišku, visi turime prisimti savo atsakomybę, ta atsakomybė niekur nedings ir mes manome, kad mes komisijoje galėtume būti stipresnė įvairiose srityse, galbūt kalbėti kur kas stipresnių balsų pasaulyje, galime apginti savo vertybės, būtent kurdami savo rinką ir plėtodami savo visuomenę. Jeigu mes norime išlikti, išgyventi, būti stiprus, mes turime tą daryti ir tą daryti kartu Europoje, kartu su valstybėmis narėmis, turime bendrąją rinką, kur siekiame augimo, kuriame darbo vietas. Ir tokiu būdu socialinė politika, fiskalinė politika turi būti gerinama valstybėse narėse, aišku, ir tai yra viso to apmąstymų apie ES ateitį dalis. Diskusijos atviros visais lygmenimis ir jeigu klausite mano asmeninės nuomonės, tai aš manau, kad dirbdami kartu Europoje mes pasieksime kur kas geresnių rezultatų socialinė prasme ir ypač tiems, kuriems tos pagalbos reikia ypatingai. Ačiū komisijos nariams, septynios pavardės kalbėtojų sąraše. Ribeiro, uh, Moran Chartier, Rodriguez, and Stevens. And now uh, eh, Mr. Roland will. Ponas Roland perims eh, pirmininkavimą diskusijoms. Et je donne tout de suite la parole à Guillaume Ballas. Guillaume Ballas. Labai trumpai, negalėsiu išklausyti jūsų atsakymų dėja, ponia komisijos narė, ponia komisijos nariai. Uh, Bet rengdama savo pranešimą, aš dėja, dėl to, kad rengiu pranešimą, dabar turiu susitikimą ir turėsiu išeiti. Taigi labai trumpai. Mes žinome, kad šiandienės problemos, su kuriomis susidurėme, matome, kad yra laisvas judėjimas, prekių, žmonių judėjimas ir kita problema yra ta, kad nėra socialinės Europos. Ta prasme, kad yra skirtingi socialiniai modeliai Europoje, jie nėra tarpusavėje suderinti ir dėl to kuriama konkurencija ir dėl tos konkurencijos atsiranda priešiškumas Europai, kuris galbūt mažuma, bet gan stipri mažuma jaučia priešiškumą Europai. Ir tas darbas, kurį atlieka komisija, padedant, aišku, Europos parlamentui, nors ne, ne visas tas darbas buvo atliekamas, tačiau būtent dirbama tame kontekste, kad dabar Europoje nėra socialinės Europos, dėl to, kad suverenumo valstybės narės nenori atsisakyti šioje srityje. Ir aš manau, kad reikia kompensuoti tą neligybę tarp socialinės ir ekonominės Europos. E, aišku, tai yra politinio pobūdžio klausimas ir aš manau, kad jūs turite ketinimų dėl Europos socialinio ramščio, kad jis taptų mūsų trijų Europos institucijų bendrų pareiškimų, tai yra tarybos parlamento ir komisijos. Uh, bendrų siekių, tai koks yra tas politinis tikslas, ko jūs siekiate šiuo ramščiu, ar akcentuoti tai, kad reikalingos socialinės e, viršesnės teisės, lyginant su tomis, kurias skiria valstybės narės, ar jūs ketinate įtikinti valstybės narės, kad reiktų atsakyti savo suverenumo. Taigi, koks tikslas teikiant šį pasiūlymą? Ko konkrečiai juos siekiama? Ačiū. E, Sander. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė, ponė komisijos narė. Aš norėčiau pritarti pasiūlymui, kurį pateikė Europos komisija. Mes matome šiandieną, kad populizmas, euroskepticizmas veši dėl to, kad trūksta socialinės Europos. Kaip ir buvo pasakyta, mes sukūrėme bendrąją rinką, mes kūrėme įvairias politikos, bendras politikos sitis Europoje, bet tiesa ta, kad šiandieną kol kas neturime, nesame pakankamai pažengiai prieki socialinėje plotmėje. Taigi tai, ką Jūs pasakėte, aišku, yra įdomu, tai yra svarbu ir tai tikimas, tikime parodys ES piliečiams, kad reikalinga domėtis Europą ir tomis teisėmis, kurias jis suteikia nes reikia kovoti su ta konkurencija ir pasirūpinti įmonė, įmonėmis ir ES darbuotojais. Aišku, sudėtingiausia yra įtikinti čia valstybės nares siekti pažango šioje srityje. Taigi iš to kyla mano pirmasis klausimas, nes man atrodo Europos parlamente mes e, tikrai seksime jūsų keliu, pritarėme jūsų pasiūlymams ir panašiai, bet kaip būtų galima įveikti valstybių narių nenorą ir pasipriešinimą. Dar norėčiau pasakyti, kad pritariu pasiūlymui, kurį jūs pateikėte, būtent dėl naujų darbo formų, plėtojant ir skaitmeninę rinką, jūs e, paskelbėte, kad vyks konsultacijos su socialiniais partneriais. Taigi mano klausimas štai koks. Ar jūs šioje srityje irgi rinksite duomenis, nes mes matome, kad trūksta informacijos ir jeigu tuos duomenis rinksite, tai kokį, kokius terminus esate numatę, būtent kuomet bus konsultuojamasi socialiniais partneriais dėl prieigos prie socialinės apsaugos ir taisyklių, kurios yra taikomos darbo, įvairioms darbo sutartims, būtent kokie yra laiko terminai numatyti. Ir dar vienas dalykas, Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pasienio teritorijas ir zonas, nes įvairios priemonės, kurias jūs siūlote, ar tai būtų dėl socialinio saugumo sistemų derinimo, ar tai būtų skait, dėl skaitmenės rinkos, ar komandiruojamų darbuotojų, bet vis tiek matome, kad didelę įtaką tai daro pasienio teritorijoms. Ir aš norėčiau paklausti, ar esate numatę kažko konkretaus būtent pasienio teritorijoms. Dėkoju. Merci, Robert Rochefort. Robert Rochefort. Merci, Président. Euh... Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju, ponė Dombrovskį, dėkuoju, ponė Taisin. E, manau, kad labai svarbus yra tie 20 prioritetų, kuriuos pristatėte ir jeigu dėl tų prioritetų kažką reikėtų pasakyti vieną dalyką, tai kad, na, galbūt kiek pavėluotai tai pateikėme, bet kaip dauguma mano kolegų, me, man atrodo, mums svarbiausias yra, mes visi tarsi apsėsti to vieno dalyko, o tai yra, ką konkrečiai tai pakeis žmonių gyvenime, e, tos kolektyviai trys Europos institucijos, kaip pasisako toje srityje, ką tai realiai pakeis. Ir galvojant apie komisijos darbą, mes tarsi esame tarp dviejų tų girnų. Vienoje pusėje tai, kas buvo praeitie daroma, kuomet e, Europos semestras buvo akcentuojamas ir piliečiai mums sako, o tai ką jūs darote tada dėl socialinių dalykų? Kitas dalykas yra. Mm, po, po metų, po dviejų, po trejų, kas bus padaryta konkrečiai būtent dėl tų pagrindinių linijas, kurias jūs nubrėžite, tai yra ties, tos socialinės teisės, ką jos realiai duos. Ir aš čia norėčiau išsakyti tokią kritiką, ko mes pasigėdėme gendame jūsų pristatytoje panoramoje, tai yra būtent e, ateities demografinės tendencijos. Visas šis darbas, kuris čia yra atliktas, yra paremtas ta krize, kurioje gyvename gal dešimt metų ir nežinau, kaip mes iš jos išžeisime. Tai yra ta laukinė globalizacija, masinis nedarbas ir taip toliau. Ką jūs dėl to darote? Ir kita vertus, man atrodo, visa tai, kas yra, tai yra ta didžiuliai demografiniai iššūkiai, pavyzdžiui, visuomenės senėjimas, tekste tai nėra pakankamai atspindėti paminėta, bet aš manau, kad būtent artimiausiais keliariais metais labai daug tų e, tikslų ir priemonių bus užginčytos ir iš naujo e, aptariamas dėl to, kad būtent turėsime susidurti su tokiais dalykais kaip visuomenės senėjimas, geografiniai visi pasikeitimai. Dėl aišku, solidarumas yra esminis dalykas ir aš būčiau norėjęs, kad e, būtų gal daugiau dalykų dėl, na, visą tai, kas yra pasakyta socialiniai, visi tie dalykai, ką jūs išvardinote, e, kad būtų toliau judama į priekį dėl tų visų socialinių iššūkių, bet ką jūs darysite dėl valstybinės sektoriaus išlaidų. Um, tai yra pavyzdžiui, kad e, tas nedarbas ir pensijos, e, darbo jėga ir, ir, ir, ir, ir visi kiti tie dalykai, ką jūs numatote tais keliais daryti. Uh, Sr. Vice-Presidente, Sra. Comissária, uh, queria começar por. Uh, Ribeiro. Vicepirmininkė, pame komisarė, visų pirma noriu Jūs pasveikinti ir pasakyti, kad tikrai mm, vertinant šio parlamento kadenciją yra, matome pasikeitimo dėl socialinių ir ekonominių aspektų subalansavimo ir, ir yra tikrai daug dirbama Europos semestro kontekste. Ir mano frakcija PP yra tikrai labai daug pastangų įdėjusi, kad būtų ta pusiausvėra užtikrinta. Aš buvau šešėlinė pranešė dėl Europos semestro konkrečiai. Kalbant apie naujus socialinius rodiklius ir ataskaitas už kiekvieną valstybę narę atskirai. Ehm, labai nuolat yra pabrėžiama, e, kaip svarbu mažinti neligybės. E, ir tos ir tos neligybės mažinimas nevyks, jeigu mes neturėsime konkrečių specifinių tikslų, valstyb, kad valstybės narės galėtų realiai tos metodus įgyvendinti ir mm, mažinti didžiulės tas neligybės. Dabar kalbant apie socialinį ramstį, aš turiu tam tikrų abejonių Ir aš norėčiau užduoti klausimą jums abiem. Aš atvirai kalbėsiu. Ne visai supratau, kaip jūs susijęsite mm, šios naujus pasiūlymus, kurie labai sveikintini dėl Europos socialinio ramščio ir kaip užtikrinsite mm, socialinės anglodos mm, didinimą Europos Sąjungoje ir kaip tai derinsite su Europos integracija, ta baltaja knyga, kurią komisija tuoj paskelbs. Kaip užtikrinsime, kad turėtumėm daugiau socialinės anglaudos, jeigu tuo pat metu mes turime ir labai žemą Europinės integracijos lygį? Viename iš penkių komisijos pristatytų scenarijų jūs apie tai kalbate. Taigi, kaip jūs siūlytumėt susijęti tuos dalykus, kas išsakyta Baltoje knygoje ir tikrai tuos ambicingus pasiūlymus dėl Europos socialinio ramščio. Na ir pabaigai, labai trumpai, pirmininkė. turime numatyti į ateitį, su kokiais iššūkiais mes susidursime ir turime koordinuoti institucijų sprendimus, reakcijas ir, ir tai, ką daro mūsų kompanijos, kad iš tikrųjų mūsų darbuotojai e, įgytų aukštesnius įgūdžius e, ir e, visas skaitmeninės technologijas turint omenyje. Priešingų atveju mes tikrai labai atsiliksime nuo darbuotojų, nuo to, kokie yra poreikiai darbuotojų įgūdžių srityje. Mes turime gal 40 milijonų darbuotojų ES ir gal turite kokiu nors pasiūlymu dėl to, kaip turėtų būti apibrėžiama socialinė ekonomika, kas yra socialinė įmonė, turint omenyje apie um, tuos darbuotojus ir kad bent jau mm, minimalų standartai būtų kažkokie. Pone Maranšartie. Komisija, Ačiū pirmininkė. Vicepirmininkė, komisarė, norėčiau padėkoti Jums e, abiems praeitą savaitę. Jūs mums mm, į, atsiuntite tarsi o, deguonės gaivų gūsi dėl Europos, e, socialinės Europos, vis, visų tų dalykų, kas yra taip svarbu Europos piliečiams. Ir, ir tikrai mes tą įvertiname. Dabar keletas dalykų. Visų pirma, turime išryškinti tai, kad uh, nebus tikros socialinės Europos, jei nebus realios užimtumo dinamikos ir ekonominės dinamikos. Mums reikia užtikrinti tą ryšį tarp ekonomikos dinamiko, dinamikos ir visų socialinių garantijų dinamikos. Tas ryšys turi būti tik įvaizdus, nes tikrai niekaip kitaip e, to, tų socialinių garantijų mes nesuteiksime, jeigu neparemsime ekonomikos dinamikos. Tai yra nepaprastai svarbu kad nebūtų kokių tai klaidingų aiškinimų šiuo klausimu. Antras dalykas, dėl ko irgi norėčiau, ko svarbą norėčiau akcentuoti, tai yra vėlgi pratesiant tą mintį dėl dinamikos, reikia vėlgi akivaizdžiai pasakyti, kad um, to, tos rytis, kuriuose dabar yra daugiausiai naujų darbo vietų sukūrima, prieš dešimt metų iš viso net neegzistavo. Tai yra būtent ta, tai, kas dabar yra svarbu, tai yra tos novatoriškos rytis. Taigi mes turime visiškai pakeisti mokymo modelius, kad nebūtų vien tik tai įprastinės mokymo profesinio tie keliai yra nebe tinkami, atsižvelgiant į dabartinius visus pasikeitimus, reikia kalbėti apie įgūdžių o, suteikimą visos. O, skirtingose srityse kartu apjungiant tas skirtingas sritis. Ir patirties pripažinimas yra labai svarbus, kad niekas neliktų kažkur tai nuošalėje e, to pagrindinio kelio. Reikia būtent galvoti apie e, tokį e, apmokymo modelį, kuris apjungtų įvairias disciplinas, įvairias rytis ir įvertintų visą įgyjamą patirtį. Toliau, ryštas. Tai yra labai svarbu, ką aš norėčiau akcentuoti. Tai trečias būtų sritis, aš žiūriu į Agnes Jungerijus, nes dirbome dėl e, komandiruotų darbuotojų direktyvos peržios. Noriu akcentuoti e, politinės valios ryšto svarbą, bet to mes nieko nepadarysime. Be to nepasieksime politikos tikslų, jie turi turi būti realus ryštas įtvirtinti, užsukurti socialinę Europą. Ir visą tai turi būti tik įsišaknyje labai giliai, tas, turi būti akto, tas ryštas akivaizdus ir tai užkirstų kelią visai ksenofobijai ir panašiems dalykams. Taigi, dar vienas dalykas. Praeitą savaitę, na, nelabai malonuma buvo, kai Europos teisingumo teismas priėmė sprendimą kuris kažkiek tai paneigė visą tai, ką mes dabar darome dėl komandiruotų darbuotojų. Ypač m, mm, turint omenyje tokias įmonės kaip Ryanair, sakykime, kurios mm, turi tam tikrų tendencijų prisitaikyti ir išgauti naudos iš įvairių socialinių modelių pasinaudoti tais modeliais. Tai gaila dėl to. Pane Rodrygės. Uh, Ačiū, gerbiami komisijos nariai. 2017 uh, metai, aišku, bus labai svarbus, kai mes kursime socialinę Europą. Kaip matote, uh, užimtumo komiteto dosie aiškiai išreiškė paramą jūsų pasiūlymui, kad būtų paskelbtas Europos socialinis ramsis, paskelbtas toks pareiškimas. Taip pat pripažįstame 20 principų, kuriuos jūs siūlote. Jie surašyti teisinga likme ir atspindi Europos parlamento ataskaitą. Vis tik tai didžiausia susirūpinimą mums e, kelia įgyvendinimas. Mums labai svarbu, kad socialinės ramstis tarnautų ir ES ir eurozonai. Kalbant apie ES, jau keletas kolegų pažymėjo, kad reikia užtikrinti, kad visi žmonės, nesvarbu kokį darbą bedirbtų, galėtų e, turėti realią darbo sutartį ir realią socialinę apsaugą. E, Mes džiaugiamės, kad Europos komisija pradėjo tarti su socialiniais partneriais, tačiau mūsų prielaida yra tokia. Tikimės, kad socialiniai partneriai įgyvendins pasiūlymus ir susitarimus, tačiau jeigu to nebus įmanoma padaryti, tada Europos komisija turės ieškoti kitokių sprendimų, tokios prielaidos laikomės mes. Na, o aš savo pasisakymę dabar norėčiau sutelti dėmesį į eurozoną. Atvirai pasakysiu, Mano nuomonė, dabar siūlomas paketas, įskaitant ir e, svarstymų dokumentą, nesprendžia problemų taip nuodugniai, kaip jas reikėtų spręsti. Tai sakau, nes žinau, kad Europos komisija rengia ir dokumentą eurozonai specialiai. Ir bus kalbama būtent apie ekonomikos ir pinigų sąjungos pokyčių socialinėje perspektyvoje. Todėl kalbėkime tiksliai. Jeigu norime, kad eurozonos ekonominė ir socialinė konvergencija kiltų į viršų, turime labai tiksliai surašyti konvergencijos kodeksą, surašyti socialinius ir ekonominius tikslus, kurie būtų tarpusavyje susiję. Kad dar konkrečiau viskas būtų pasakyta, turime apibriežti procesą, leidžiantį padidinti atlyginimus. Kad atlyginimai padidėtų, reikia didinti produktivumą kad socialinės išmokos didėtų, turime koordinuoti socialinės įmokas ir mokesčius. Kad padidėtų darbo vietų kūrimo galimybių. Europos komisija turi ieškoti didesnių investavimo šansų. Man atrodo, tokios yra pagrindinės taisyklės, kurios leis užtikrinti uh, E, realų ekonomikos ir socialinės konvergencijos didėjimą. Todėl aš baigdama noriu išsakyti savo lūkesčius. Jeigu tie principai bus aiškiai įvardinti dokumente, kuris yra skirtas ekonomikos ir pinigų sąjungai, tada žinosime, kaip dirbti. Ir mes žinome, kad iš tiesų ta konvergencija didėtų, valstybės narės turi labiau stengtis, gyveninti daugiau reformų bet taip pat turime e, pasirūpinti, kad šį procesą remtų e, finansavimo biudžeto galimybės. Noriu tik pakartot, kad paketas yra labai svarbus. Europos komisija dėl socialinio ramščio paketą parengė, bet tuo viskas nesibaigia. Mes turim e, socialinius klausimus įtraukti į visus rengiamus naujus dokumentus, ypač kai kalbame apie ekonomikos ir pinigų sąjungą ir tą eurozoną. Ačiū toliau, ponė Stevens. Dankvel. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariai. Aš norėčiau Jums padėkoti už pateiktą informaciją ir už viską, ką Jūs papasakojote apie socialinio ramščio ES įgyvendinimą. Mes be abejo remiame uh, E, labiau socialios ekonomikos siekį, tačiau klausimas, kaip tą padaryti, kokiamis tiksliomis konkrečiomis priemonėmis tą galima padaryti. Aš manau, kad mūsų požiūris yra šiek tiek niuansuotas. Visi žinote, kokia dabar yra ekonominė ir užimtumo padėtis. Valstybėse narėse ji labai skiriasi, todėl dabar mes manome, kad bendras vienas modelis visiems negalės būti pritaiktas, turėsime ieškoti labai tikslių sprendimų. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie Ispaniją, kurioje nedarbo lygis nepaprastai aukštas. Jeigu norime investuoti į tam tikras sritis Ispanijoje ir žinome, kad ten uh, užimtumo galimybės yra nedidelės, e, turėsime galvoti apie e, ypatingas priemonės. Valstybės narės turi turėti daugiau laisvės, joms turi būti palikta daugiau lankstumo, kad pačios su, su, nuspręstų, kaip įgyvendyti komisijos reikalavimus. Komisija tai turės išvelgti. Turėtumėm galvoti, pavyzdžiui, apie uh, tai, ar komisija neturėtų nustatyti tik minimalių reikalavimų, ypač kai kalbam apie privataus ir profesinio gyvenimo suderinimą. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas e, komisijos nariai, e, gerbiamą komisijos narę. mes e, žinome, kad yra firmų įmonių, kurios gamina e, nebekokybiškus produktus ar produktus, kurie nebetinka rinkai šiandien. Todėl jie susituria su rimtais problemais ir e, sunkumais ir ekonomiškai nebegali išgyvendinti. Mes suprantame, kad tai yra dramatiška padėtis, todėl kad ta įmonė nebegali išgyventi ir ne dėl to, kad ji blogai dirba, bet todėl, kad tiesiog nebetitinka e, realių poreikių ir greičiausiai jį gali būti, kad perkels savo veiklą į kitą, įmo, į kitą valstybę, kitą ekonominę zoną, kurioje reikalavimai yra e, švelnesni, netokie griežti. Aš išgalvoju apie Lenkiją, gal e, tai nėra geriausias pavyzdys, bet vis tik ją galim paminėti. Supraskime, e, kad 3 procentai Lenkijos e, BVP yra iš Europos paramos. Be tos paramos e, ta valstybė neišgyventų. Be to, mes žinome, kad yra labai daug užsienio įmonių, kurios veikia Lenkijoje ir joms yra taikomi mokesčiai. Jos gali e, pasinaudoti tos įmonės e, įvairiausiomis ES programomis. Taigi jos tarsi dvigubą premiją gauna, dvigubą prizą. Uh, Prisiminkime, kokia dabar padėtis yra Prancūzijoje su Whirlpool gamikla. Tai nėra vienintelė gamikla, tai yra tik tai vienas pavyzdys, tokių yra labai daug ir e, ne tik Prancūzijoje. Taigi aš noriu dabar pateikti du klausimus. Ar jūs negalvojate, kad e, toks įmonių veiklos perkelimas yra e, neteisėtas ir e, tai e, kenkia e, mūsų valstybių ekonomikai tai sukelia grėsmę e, teisėtai konkurencijai. Kitas klausimas, e, kaip jūs galvojate, būtų galima kovoti su tokiu nelegaliu įmonių veiklos perkelimu. Jūs visi puikiai žinote, vėlgi galvojame apie tą Lenkiją. 2022 metais ten bus nustatyti kitokie reikalavimai ir ten greičiausiai padėtis irgi pasikeis ir iš tos pačios Lenkijos visi kelsis į Indiją ar į kitas Azijos valstybės. Todėl Europos fondai neturi padėti toms stambioms tarptautinėms įmonėms, kad jos iškeltų savo veiklą už Europos ribų ir e, ieško, kad jos ieškotų tik tai dar e, pigesnios darbo jėgos. Aš suprantu, kad tos socialinės sąlygos yra labai geros, aš su jumis sutinku, bet aš esu tarptų, kurie galvoja, kad negalime sukurti socialinės politikos, jeigu Europos lygmenių nėra bendros pramoninės politikos politikos. Kaip Jūs galvojate elgtis? Ar nereikia viską daryti palaipsniui? Ar nereikia pirmiausia sutvarkyti Europoje pramonės politikos ir užkirsti kelią nelegaliai konkurencijai? Na. Ačiū. Matot, e, klausimų ir komentarų yra nemažai ir jie rodo, kad e, parlamente susidomėjimas jūsų tematika yra labai didelis. Todėl suteiksiu žodį vėl ponui Dombrovskijui. Uh, okay, honorable uh, members. Gerbim parlamento nariai, labai ačiū už klausimus ir komentarus, e, kuriuos jūs pateikėte. Pabandysiu trumpai atsakyti. Visų pirma, socialinio ramšlio tikslas ir pobūdis. Kaip jau aiškiai pasakėme, tikslas yra skatinti socialinę konvergenciją darbo rinkose ir socialinės apsaugos sistemose, kad būtų galima sukurti didesnį atsparumą ekonomikos šokui, smūgiams. Taip pat mes turime kalbėti apie E, visuomenės ir darbo rinkos pokyčius, kurie 21 e, amžiuje e, yra ekonomikos pagrindas. Turėsime kalbėti ir apie referencinį dokumentą valstybėms narėms, kuriame bus nurodytos gairės, kurios turės būti perkeltos į nacionalinius teisės aktus ir į kitas ES politikos rytis. Uh, Todėl mes ir norėjome e, paskelbti bendrą pareiškimą valstybės institucijoms ir tikimės, kad iki šių metų pabaigos tai bus galima padaryti. Jeigu tai nebus padaryta, tada komisija ir toliau teiks rekomendacijas. Šiuo metu mes būtent tą ir darome. Dar vienas klausimas dėl sąsajos tarp socialinio ramščio ir baltuosios knygos. Reikia pasakyti, kad tą pačią dieną, kai mes pateikėm Europos socialinių teisių ramsti, mes pateikėme svarstymų dokumentą dėl Europos socialinės e, dimensijos. Ir tai yra vienas iš pagrindinių e, Baltajai knygai parengti sukurtų svarstymų dokumentų. E, šiame socialinėme ramsi Europos komisija pakartoja, kad reikia stiprinti politinį ryštą e, suformuoti griežtesnę socialinę dimensiją Europoje. Tuo tarpu e, svarstymų dokumente yra galvojama apie tolesnę perspektyvą, kaip Europos socialinis matmuo bus kūriamas, kaip jis e, keisis, kokios bus pagrindinės tendencijos, kokie bus pagrindiniai kliuviniai. Ir taip pat galvosime apie Baltosios knygos penkius scenarius dėl socialinio teisino pakeitimų tokiu būdu aš galėsiu Jums parodyti, kaip e, yra tarpusavį susijusios skirtingos iniciatyvos. Dar vienas klausimas, tiksliau buvo daug klausimų pateikta apie e, galimybę pasinaudoti socialinę apsaugą apie įmonių iniciatyvas, galiu dar kartą pakartoti, kad mūsų tikslas iš tiesų yra pradėti konsultaciją su socialiniais partneriais, tačiau tai netrukdo komisijai pateikti e, teisėkuros pasiūlymų. Socialiniai partneriai kitaip negalės pasiekti susitarimo. Ir kaip aš jau anksčiau sakiau, Mes e, turime galvoti apie tai ir profesinio bei privataus gyvenimo pusiausvyros kontekste. Dar vienas klausimas buvo pateiktas dėl demografinių pokyčių ir e, kaip jie atsispindi socialinėje sistemoje. Žinoma, mes kalbame apie socialinio ramščio uh, numatomas taisyklės ir principus, kurie atspindi demografinius pokyčius. Mes turime galvoti apie tvarių socialinių sistemų sukūrimą. Taigi, be abejo, mes turėsime e, visą tai atsižvelgti, tačiau tolimesnėje perspektyvoje turėsime. Tolimesnė perspektyva labiau mes aptarėme socialinės dimensijos dokumente. Dėl privataus ir profesinio gyvenimo pusiausvėros socialinių ir ekonominių aspektų suderinimo, iš esmės tai yra principai, kurie e, yra mūsų dokumento pagrindas. Mes nekalbame tik apie e, socialinę konvergenciją be ekonominės konvergencijos. Mes suprantame, kad reikia ir e, E, didėjančios ekonominės konvergencijos. Tai yra susijęs su kitomis jūsų paminėtomis problemomis, kaip konkurencijos iškraipimais, darbuotojų komandiravimu ir kitais elementais. Akivaizdu, kad socialinė ir ekonominė konvergencija turi būti, e, turi vykti e, paraleliai. Dar vienas klausimas dėl įgūdžių. Jau pirmajame atsakymė aš apie tai kalbėjau, nes iš tiesų e, tai yra e, sprendimas darbo rinkos poreikiams patenkinti ar problemams išspręsti ir Europos komisija apie tai kalba. Dar vienas klausimas dėl e, socialinių ramšių eurozonoje. Mes dabar manome, kad ta tema yra aktuali visai Europos Sąjungai, tačiau iš tiesų ji yra sukurta visų pirma tik eurozonai. Tačiau taip pat supraskime, kad visos e, Europos Sąjungos valstybės, kurios nuspręs prisijungti prieš iniciatyvas, galės, iniciatyvas galės jie pasinaudoti. Dar vienas klausimas dėl fiskalinių gebėjimų kaip penkių pirmininkų ataskaitoje parašyta, Europos fiskalinio stabilizavimo e, kontekstas. Mes turime e, vadovautis svarstymų dokumentu, kuriame yra kalba apie Europos konkurencingumo galimybės. Tas dokumentas bus pateiktas iki, kovo, iki šio mėnesio pabaigos. Tada e, pamatysime aiškiai, kaip skirtingi darbai yra tarpusavį susiję ir mes turėsime susijęti tai su socialiniu paketu, kai kalbėsime apie ekonominės ir pinigų sąjungos reformavimą. Kalbėjote apie konvergencijos standartus, mes projekte kalbam apie konvergencijos kriterijus. Iš esmės tai yra tas pats. Tokių konvergencijų kriterijų mums reikia kad e, eurozonoje viskas būtų suderinta. Dar klausimas dėl skirtingų taisyklių, kurios yra teigiamos. Yra labai aiškių minimalių reikalavimų, kurie dabar yra siūlomi ir valstybės narės. Uh, e, dalyvaus labai kruopščiame poveikio vertinimo darbe ir bus pasverti visi galimi teigiami ir neigiami padariniai. Ir dar vienas klausimas dėl Europos fondų panaudojimo. Tai turi būti numatyta iš anksto, reglamentuose apie tai turi būti kalba, e, bet reglamente labai aiškiai pasakyta, kad fondai nėra skirti įmonių veiklos perkelimui į kitas valstybės. Tai yra labai aiškiai pasakyta, bet mes dažnai kalbame apie socialinės konvergencijos poreikį. Ir suprantame, kad yra reikalinga ekonominės konvergencijos. ES politika turi užtikrinti ekonomikos konvergenciją. Matote, kas dabar vyksta. Dabar pasibaigus e, daugiametiai finansų perspektyvai e, neliktų kaip ir nieko e, bet mes turime sukurti deramas finansinės priemonės, kad iš, nesusidurtume su tokiamis problemomis. Ačiū, ponė vicepirmininkė, dabar žodis komisijos nariai, poniai Taisen, kad jie apibendrintų šiandienos, šiandienos diskusijas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, žvelgiu ir bandau suprasti, ką galėčiau pridurti, nes valdžio atsakymai buvo labai išbaigti. Aišku, socialinis ramstis yra susijęs su konvergencija, didinant standartus. Kaip sakė valdys, aš atsakydama į klausimus kolegos Balas ir Zander klausimus sakiau, kad uh, neturime pakankamai socialinės Europos, tas tiesa, ir galime tą padaryti kur kas geriau. Ta ir darome, nes keičiasi laikai, viskas keičiasi, susidurėme su iššūkiais ir socialinėje plotmėje dėl demografinių pokyčių, dėl skaitmenėjimo, dėl globalizacijos ir kitų pokyčių. Taigi, aišku, turime, turi keistis ir socialinis modelis ir turime atsižvelgti visas socialinės rizikas. Uh, ne mes tą turime padaryti, bet kartu su valstybėmis narėmis turime pasirūpinti, kad naujos socialinės rizikos irgi būtų atremtos ir kad būtų užpildytos spragos. Na, jeigu teiktumėme, kad nėra socialinės Europos, tai man atrodo, kad tai yra per, per, toks, per daug apibendrantis pasakymas, nes jeigu pažvelgtume, kas buvo prieš 60 metų, kalbant apie vyrų moterų lygias galimybės, tai tikrai ES buvo pionierė ir padarė labai daug. Ir jeigu nebūtų buvę tų iniciatyvų, tai Europoje tikrai nebūtumėme pasiekę to, ko pasiekėme. Taigi esame dėkingi už tai, aišku, turime žengti tolyn, reikia siekti tikslų, kurių dar nepasiekėme, bet vis tiek daug kas jau buvo padaryta ir turime tuo pasididžiuoti ir nepamiršti to, ką padarė mūsų pirmtakai. Jeigu pažvelgtumėme į teisės aktus, matome, kad yra 60-70 ES teisės aktų e, socialiniai srityje. Tai tie, kurie man, teigia, kad nieko nepadarė ES, tai reikia pirmiausia pažiūrėti, kas jau yra padaryta. Ir socialiniai fondai. Ir kiti nedėlis socialiniai fondai, pažiūrėjau, globalizacijos, pristenimo prie globalizacijos padarinių fondas, tai yra labai svarbu, kai matome perkeliamas įmonės, įmonių restruktūrizacija, taip pat kitos, kiti fondai, jie visi sudaro dešimtadalį biudžeto, kuris skiriamas ES tam, kad padėtumėme valstybėms narėms, regionams investuoti į socialinę sritį ir panašiai. Europinis semestras tampa vis labiau socialiniu elementu, turime strategiją 2020 ir taip pat turime rodiklius. Galbūt jie nėra labai griežti, bet vis tiek uh, matome, kad valstybės narės vis tiek yra dėkingos, kad gali mokytis vienos iš kitų, kad turime atvirą koordinavimo metodą, kuris yra labai naudingas ir tęsime tą ir ateityje formuodami politiką. Ir aišku, turime nepamiršti įgūdžių, bet apie tai jau kalbėjome. Toliau kalbant apie socialinį ramstį, valdys pateikė, man atrodo, puikų atsakymą, aš tik galiu pridurti, kad, kad būtų bendras pareiškimas su valstybėmis narėmis, aišku, su Europos parlamentu. Tokiu būdu valstybės narės jaučiasi labiau atsakingos. Ir kai yra tas atsakomybės ir nusavybės jausmas, tai tada ir galima pasiekti daugiau. Taigi aš tikiuosi, kad to bendro pareiškimo pasieksime. Galbūt tai galės būti bendros rekomendacijos ir jų pagrindų galėsime toliau plėtoti politiką ateityje. Kalbant apie principus, ateityje taip mes turime parodyti, kad būtent tą ir turime omenyje. Mes jau pasiūlėme keturis konkrečius veiksmus, na ir ateityje tai atsispindės mūsų darbo programuose. 18-19 metų darbo veiklos programos jas kursime kartu, kaip darėme ir anksčiau, pagal tarp institucinį susitarimą. Na ir sieksime ambicingų tikslų, pažiūrėsime, ką būtų galima padaryti. Ir šioje kadencijoje aš manau, kad mes dar galime irgi pateikti pasiūlymų. Demografiniai pokyčiai, aišku, yra vienas iš tų pokyčių, kuris ragina mus įtvirtinti socialinį ramstį, nes tikrai yra įvairių pokyčių, skaitant ir demografinius. Ir jeigu pažvelgtumėme į šalims skirtas rekomendacijas, pamatytumėme, kad daug kalbama apie tokius pokyčius, mes suprantame, kad jie yra svarbus ir kad teks e, su jais susigyventi. Ir aišku, nėra lengva formuoti politiką ir surasti teisingą atsaką demografiniams pokyčiams, bet e, lengviau yra dėl to, kad jau dabar žinome, kokia bus uh, ateitis po 20-30 metų, mes žinome, kiek bus pagyvenusių žmonių tuo met. Taigi tikrai galima kurti ir formuoti politiką iš anksto, jeigu tą darai racionaliai. Mes tą ir darome, mes prašome valstybių narių keisti pensijų sistemas, ne tam, kad žmonėms pasunkėtų gyvenimas, bet tiesiog tam, kad sistemos būtų tvarios ir taip pat vertiname tų sistemų adekvatumą, ar kad žmonės turėtų uh, padorės pensijas iš, išėję į pensiją. Neligybės klausimas, man atrodo, jau buvo pakomentuotas. Socialinio ramščio santykis su tuo apmąstymu dokumentu irgi vicepirmininkas pateikė jau atsakymą dėl įgūdžių, skaitmenių įgūdžių. Taip, Jie yra labai svarbus, 90 procentų darbo vietų ateityje mm, su tuo yra susiję, bet jau ir dabar reikia tų skaitmenių įgūdžių ir matome, kad 4 iš 10 žmonių, darbinio amžiaus žmonių neturi tų reikiamų įgūdžių ir dėl to kyla problemų. Tai tam tikslui mes ir pirmiausia pagal įgūdžių darbo atvarkę, įgūdžių garantiją esame numatę tam, kad žmonės, kurie neturi tokių bazinių skaitmenių įgūdžių, galėtų juos įgyti, kad gautų tą antrą šansą ir džiaugiuosi, kad ir valstybės narės, ne tik parlamentas, bet ir valstybės narės remia tai, remia tokį įsipareigojimą pasiūlyti žmonėms galimybių plėtoti savo įgūdžius, kalbant ir apie bazinius skaitmeninius įgūdžius. Ekonominiai, socialiniai įgūdžiai, transversalūs įgūdžiai, aišku, jie yra būtini, ir turime dirbti kartu su visais partneriais, kurie yra atsakingi už švietimą, darbdaviai, potencialūs darbdaviai, verslininkai, profsąjungos, socialiniai partneriai ir tiesiog įmonės, kad e, pažiūrėtumėme, ką būtų galima nuveikti kartu ir naudosime naujas technikas, Eurostatas čia padės, kad galėtumėme išsiaiškinti, kokie yra poreikiai ateityje, kokių švietimo įgūdžių mums reikia ateityje. Ir dar viena pastaba dėl Teisingumo teismo sprendimų ir generalinio advokato patarimo dėl Rainer bylos. Aš nebuvau tokia jau nusiminusi. Mes žinome, kad A1 dokumentas forma, ji yra labai svarbi siekiant sąžiningo darbuotojų judimo, nes A1 dokumentas Tai yra tas dokumentas, kuris įrodo, kad žmogus moka įmokas į socialinę sistemą toje valstybėje, kur yra pasirašyta darbo sutartis. Tai čia kyla klausimas, kaip tai atsispindi mūsų teisės aktuose. Yra teisės aktai, kur sakoma, kad jeigu kyla problema, tuomet reikia kartu su valstybėmis narėmis spręsti tą problemą. Yra administracinis komitetas, yra atitinkama procedūra ir mes turime jos laikytis. Ir man atrodo, prieš įgyvenimo direktyvą, kilo klausimo, ar viskas veikia. Bet dabar valstybės narės yra įpareigotos dirbti kartu ir įgyvenimo direktyva įsigaliojo prieš kelis mėnesius. Ir jeigu visos valstybės narės darys tą, ką privalo daryti, tai tada aš manau, kad tokiomis procedūromis ir išspręsime problemas. Mes tą darysime ir ateityje. Ir man atrodo, čia Teisingumo teismas pateikė A1 sertifikato interpretacija ir aš manau, kad yra procedūros, kurių mes privalome laikytis, bet valstybės narės turi parodyti, kad jos bendradarbiaus, nes priešingo atveju procedūros neveiks. Ir dar vienas klausimas dėl to, kaip advokatas, generalinis advokatas vertina taip vadinamą geriausios sistemos paiešką. Aišku, mes nekomentuojame teisingumo teismo darbo, bet aš matau, kad teismas, kuris turi primti sprendimą dėl problemų socialinėje srityje, tai yra labai artimai susiję su, su darbuotojo interesais ir, ir, ir jo vieta. Ir tai tikrai nėra taip jau blogai, kalbant apie socialinę sistemą. Žiūrėsime, koks bus teismo sprendimas. Sutinku su ponė Rodžygėš ir tai, ką sakė Valdis, būtent, kad tas apmąstymų dokumentai yra susiję ir jų tikslas paskatinti diskusijas dėl Baltosios knygos, dėl Europos ateities ir aišku, jeigu kalbame apie eurozoną, jos gilinimą, tai aišku, negalime socialinių klausimų atskirti ir sakyti, kad dabar kalbėsime tik apie biudžetą ar apie ekonomiką. Ne, tie dalykai susiję ir šį rytą buvo susitikimas tuo klausimu ir tai, ką jūs sakėte, visi tie elementai turi būti įtraukti į diskusijas ir kai priemė sprendimą dėl mąstymo dokumentą dėl socialinių klausimų. Tai nėra atskiras dokumentas, į tai atsižvelgiama ir kituose dokumentuose, galbant apie pinigų sąjungos gilimą ar panašiai. Socialiniai klausimai visuomet svarbus yra, juos turime visuomet atsižvelgti. Na, Helga Stevens, dar jos klausimą norėčiau atsakyti. Uh, kaip sakė ir valdys, teisės aktai Europoje turi numatyti minimalius reikalavimus, minim, minimumo, ką mes prašome iš valstybių narių, minimalių taisyklių mes prašome, o valstybės narės visuomet gali papildyti tas taisyklės. Jeigu laikosi 153 sutarties straipsnio. Tiesiog ne mes nusprendėme, kad taip viskas vyksta, tiesiog taip ir numatyta sutartyje ir tokiu būdu visais galime pasikliauti ir valstybės narės tikrai visuomet gali nuveikti daugiau, jeigu nori. Ačiū, dėkoju vicepirmininkui, poniai komisijos nariai. Norėtumėme Jums padėkoti, kad atvykote pirmiausia ir už tai, kad pateikėte mums informacijos ir atsakymus. Susitikinęs, kad struktūrinis dialogas yra labai svarbus momentas e, demokratijai demokratinis elementas. Ir aš tikrai akcentuoju tai, kad labai svarbu, jos, jog jūs atvykote. Ir aš manau, kad komisija atvėrė galimybių langą, kuriant socialinę Europą. Mes matėme, kiek pasisakantis kolegos tikrai labai kantriai laukia ir mes norime, kad komisija būtų aktyvi kad visapusiškai pasinaudotų turimomis galimybėmis ir pateiktų pasiūlymus, nes mes turime atsakyti į visus legitimius Europos piliečių lūkesčius. Ir baigdamas aš norėčiau pasakyti, kad ta, e, tos galimybės, atsiveriančios galimybės, uh, leis pasiekti konkretesnių rezultatų, nes čia yra tikrai labai konkretus lūkesčiai, ne tik čia, bet ir visuomenėje yra labai konkrečių lūkesčių ir jums tikrai turite prisimti tą labai svarbią atsakomybę. Ačiū. Dėkoju ir dabar baigsime posėdį, nes kitas darbo atvarkės klausimas. Tai yra kandidato Europos mokymo fondo direktorius pareigas klausimas. Tas klausimas yra šiandien panaikintas. Taigi, susitiksime rytoj pusės, pusė dešimt ir iš karto ir pradėsime nuo balsavimo rytoj. Dėkoju.